bendruomenės ir daugelis, apskritai daugelis religinių bendruomenių. Dėl to norime pareikšti paramą joms. Sveikiname Jūs atvykus į Europos parlamentą. Dabar pereikime prie balsavimų. Sì, si, signora Roncelli. Grazie, Presidente. Pone Roncelli. Ačiū pirmininkė. Noriu pareikšti nepasitenkinimą e, tarybos sprendimu atmesti Estrelą pranešimą dėl motinystės atostogų. Kalbu daugeliu Europos motinų ir tėvų vardu, jie tikrai nusivylę tarybos sprendimu. Negaliu pripažinti to sprendimo, turiu jį pasmerkti. Kyla klausimas, prie kokios Europos mes einame. To pasiūlymo atmetimas tai yra sprendimas prieš dabartinės ir būsimas šeimas. Dėkoju, ponė Rončelį. Dabar balsuosime dėl pono Bögė pranešimo. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas, o konkrečiau dėl potvinių Portugalijoje ir uragano Prancūzijoje. Vienas balsavimas, vardinis balsavimas, reikia kvalifikuotos balsų daugumos. Se cierra votación. Balsuoti baigiame. Pasiūlymui pritarta. Dabar balsuojame dėl Surjan pranešimo. Taisomasis biudžetas. Vienas balsavimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar pereikime prie keleto ponios Matera pranešimų Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Pradėkime nuo pranešimo dėl Slovenijos. Vėlgi vyks vienas, vienas vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Reikia kvalifikuotos balsų daugumos. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sobre eh, la región de Heidelberg. Ta pati tema, bet skirta Heidelberger. Balsuojame, vienas balsavimas, vardinis balsavimas. Se cierra votación. La pro... Balsuoti baigiame. Pritarta. Ta pati tema. E, Lenkijos automobilių pramonė. Vienas balsavimas, pradedame balsuoti reikia kvalifikuotos balsų daugumos. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ta pati tema - mažmeninė priekyba Ispanijoje. Vienas vardinis balsavimas balsuoti pradedame. Se cierra votación. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ta pati tema - tekstilė. Valencijos regione vienas vardinis balsavimas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ta pati tema gamtinis akmuo Valencijoje. Vienas vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Tęsime tą pačią temą. Lier įmonė Ispanijoje. Vienas vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vėlgi ta pati tema, kitas balsavimas. Poznanė, Lenkija. Vienas vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Labai dėkoju poniai Matera esu įsitikinęs, kad visi, kas, ką tai liečia, bus dėkingi. Dabar perkime prie pono Morajas pranešimo dėl direktyvos 2003-109 taikymos ryties išplėtimo asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga. Vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kitas pranešimas. Ponios Grisbek pranešimas dėl ES ir Gruzijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo. Vienas balsavimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ne, pirmininkas atsiprašo nevardinis, nevardinis balsavimas, per daug įsibėgėjau. Tai nevardinis balsavimas, paprastas balsavimas. Taigi, Grisbek pranešimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar perikime prie ponios Zanikį pranešimų dėl ES greitojo reagavimo pajėgumų kūrimo. Čia balsavimas yra vardinis, vienas balsavimas, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar perkime prie ponos Winburn pranešimo. Tai yra pranešimas dėl priekybos finansinėmis priemonės reguliavimo. Vienas balsavimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar perkime prie Gomeš pranešimo cheminio, biologinio, radiologinio ir brandolinio saugumo didinimas ES. Prane, žodis pranešėjai, poniai Gomeš. E cheminio, cheminė, biologinė, radiologinė ir brandolinė grėsmė yra susijusi ir su teroristiniais išpoliais, su nelaimėmis, avarijomis, gamtinėmis, e, stiknėmis nelaimėmis, joms nėra ribų, jos padaro didžiulį e, neigiamą poveikį e, infrastruktūrai, žmogaus sveikatai. Prisiminkime nelaimę įvykusią Vengrijoje ne, neseniai. E, taip pat e, pagalvokime apie tuos pašto, oro pašto paketus, kurie buvo išsiuntinėti iš Jemeno į Europą. Visa tai yra susiję tiesiogiai su mumis pačiais, tad turime imtis veiksmų ir turime visas priemonės sutelkti, kad e, imtumėmės prevencijos e, tokių katastrofų ir galėtume jas tinkamai reaguoti. Tai reiškia, kad reikia gero, tinkamo ES mechanizmo skirto krizių valdymui ir prevencijai. Mhm, civiliniai saugai. Būtent tai ir rekomenduoja parlamentas turėti civilinės saugos tarnybą. Nes e, civilinė sauga turi būti stiprinama. Tai, kas galioja dabar šioje srityje, yra per um, švelnios dar nuostatos ir netinkamai gyvendinamosios yra, tad e, reikia panaikinti tas silpnybės, tos trūkumus, kurie dar egzistuoja šioje srityje. Europos parlamentui labai teisingai priskiriama e, daugiau e, um, reikšmės, uh, daugiau vaidmens uh, stebint ir kontroliuojant šį procesą. Mes kalbame apie uh, karinį, apie civilinį bendradarbiavimą, kalbant apie prevenciją, aptikimą panašių nelaimių. Ir labai svarbu, kad valstybės narės įsteigtų ir atitinkamas nacionalinės įstaigas, kurios užsimtų šių nuostatų įgyvendinimu ir um, sukūriamas atitinkamas veiksmų planas bus puikiai priemonė e, paremta dar be to Lisabonos sutartimi kaip teisiniu pagrindu. Ačiū poniai Gomeš už šį paaiškinimą ir dabar vienas balsavimas dėl šio pranešimo. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dabar pereikime prie Maneskų pranešimo Geras valdymas ir ES regioninė politika. Vienas balsavimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar pereikime prie pono Dies de Mera pranešimo imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimas. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras, e, ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuokime dėl pasiūlymo su pakeitimais. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar vardinis balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pranešimui pritarta. Ponios ir ponai, kitas pranešimas yra Matijo pranešimas. Dėl jo yra pateikta labai daug pakeitimų. Todėl prašau aiškiai kelti rankas, nepavarkite balsavimui įpusėjus, nenustokite balsuoti. Taigi prašau, likite energingi ir balsuokite per visą balsavimą. Aiškiai kelkite rankas, nes priešingų atveju viskas per daug nusitęs. Tik dabar Matijo pranešimas viena paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti pateikimo procedūra. Balsuosime dėl pakeitimų bloko. 36 pakeitimai. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dabar perikime prie keleto pakeitimų, kurios pateikė atsakingas komitetas. 13 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Gerai, galime pasitikrinti. Pasitikrinkime dėl 13 pakeitimo. Elektroninis balsavimas pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. akivaizdžiai pritarta. Didžioji dauguma. 16 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pakeitimas atmestas. Dabar balsuokime dėl 17 pakeitimo, kas už, prieš, Susilaikė? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 17 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 18 pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. 18 pakeitimas. Nelabai gera pradžia. Balsuoti baigiame. Pakeitimui pritarta. 19 pakeitimas. Kas už? Prašau aiškiai kelti rankas, kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, neįmanoma suprasti. 19 pakeitimas - elektroninis balsavimas. Labai sudėtinga, nes rezultatai skiriasi 5-6 balsais. Balsuoti baigiame. Akivaizdžiai pritarta. 39. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 40 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 49 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 kas už, prašau aiškiai kelt rankas, kas prieš, susilaikė, pritarta. Gerai, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 51 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. 59 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 61 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 63. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 64. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 65 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 71 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 73 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 74. Ar norite elektroniniu būdu pasitikrinti? Gerai, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 73 pakeitimo. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmestas. 74. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Dabar pereikime prie 89 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Man atrodo pritarta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 22. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Dabar pereiname prie 90. 90. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 30. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 30 atmestas. Dabar balsuojame dėl 91 pakeitimo. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kitas 119 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dabar balsuosime dėl 31 pakeitimo, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. Tai reiškia, kad 113 pakeitimas atkrenta. Tada balsuojame dėl 120 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Todėl balsuojame dėl 32 vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Todėl 114 atkrenta. Dabar 34 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta, 115 atkrenta. Dabar balsuojame dėl dviejų identiškų pakeitimų - 36 ir 121. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 92. Kas už? Prieš? Susilaikė? Man atrodo pritarta. Taip, pritarta. 43 atkrenta. Dabar periname prie 93. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 93 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. atmestas. 93 atmestas, dabar 94 kas už, prieš, susilaikė, man atrodo pritarta, taip, pritarta. 95 padalintas į dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš, susilaikė pritarta, antra dalis kas už, prieš, Susilaikė? Pritarta, man atrodo. Taip. 48 atkrenta. Dabar 50. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 96. Kas už? Prieš? Susilaikė? pasitikrinkime elektroniniu būdu. Man atrodo, atmestas pakeitimas, bet pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. 96 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Taip, atmestas. 97 kas už, prieš, e, prašome aiškiai kelti rankas, kas prieš, susilaikė, Pritarta. 98. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 54. Atkrenta. 55. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 99. Kas už? prieš, susilaikė. Man atrodo atmestas, bet pasitikrinkime. 99. Balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 99 pakeitimui pritarta. Šimtasis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 57 atkrenta. Kitas yra 101 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atrodo pritarta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. 101 pakeitimas, balsuoti pradedame. Se cierra votación y la 101 queda. Balsuoti baigiame. 101 pakeitimas patvirtintas. 102 kas už. Prieš. Susilaikę. Pritarta. Ponas Peroni paprašė žodžio. Ačiū pirminkė. Gal jūs galėtumėt ekrane rodyti pakeitimų sąrašą. Ah. Sí, señor Speroni, están viendo lo que pasa. Eh? Ponas Speroni, mes sprendžiame šį reikalą, tačiau savo mažame ekranėlėje turėtumėt matyti. Matote. Gerai. Toliau balsuosime dėl 103 pakeitimo. Vardinis balsavimas pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. 104 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 67 pakeitimas tuomet atkrenta. Toliau 105. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 107 už, prieš susilaikę reikia patikrinti elektroniškai, pradėme balsuoti dėl 107. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. 108. Kas už? prieš susilaikę priimta. 109. Vardinis balsavimas pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Tuomet 68 pakeitimo nebelieka. 110 kas už prieš susilaikę priimta. 111 pakeitimas vardinis balsavimas pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Todėl 69 pakeitimas atkrenta. 112. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Dabar aš norėčiau, kad pultiniai frakcijų vadovai keltų rankas, jie to nedaro. 106 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikę priimta. 77 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas 77 pakeitimas, todėl 116 pakeitimas atkrenta. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmesta. 79 pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. Septintas, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Aštuonisdešimtas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar balsuosime dėl dviejų pakeitimų vienu metu. 11 ir 81. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Atsiprašau, priimta, sako pirmininkas. Priimta, tie du pakeitimai priimti. Dvyliktas, kas už prieš susilaikė atmesta. 82, kas už prieš susilaikė priimta. Dabar galime elektroniškai patikrinti. 82 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 117 vardinis balsavimas pradedame. Baigiame balsuoti. Šis pakeitimas atmestas, todėl turime balsuoti dėl 83 vardinių būdų. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimtas 83 pakeitimas. 118 vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. 118 pakeitimas atmestas. 84 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 85 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 86 kas už. Prieš susilaikė priimta. Keturioliktas pakeitimas atkrenta. 87 pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. 87 pakeitimas priimtas. 88. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Dabar balsuosime dėl pasiūlymas pakeitimais, kas už, kas už, prieš, susilaikę elektroniškai patikrinkime. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Pradedame.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 turint omenyje tai, kad pasiūlymas atmestas, suteikiu žodį komisijai. Prašau, ponė komisarė, žodis jums. Ponas pirmininkė, jūs turbūt suprantate, kad aš klausausi, stebiu, kas vyksta, supratau, kas įvyko ir perduosiu šią aiškę žinę visai komisijai. Man belieka perduoti žinę. Ir tai objektyvi informacija. Vyko įvairių veiksmų iki tol, bet e, ko gero išsameu mano kolega galės pasisakyti po diskusijų komisijoje. Pasiūlymas gražinamas atgal komisijai. Kas nori dabar kalbėti? Ponas Ferkas. Ponas pirmininkė, pagal 175 straipsnį ir pagal 56 straipsnį mes dabar turėtume sužinoti, ar komisija teiks šį klausimą vėl. Tai nėra automatinis procesas. Komisija turi mums pranešti, ar atsim savo pasiūlymą, ar teiks jį vėl parlamentui. Yo, señor Cercas, de las palabras de la señora comisaria he deducido, he deducido. Ponas Ferkas, iš to, ką komisarė sakė, supratau, kad pasiūlymas bus gražintas komisijai. Tačiau prašau patikslinti ponios komisarės, patikslinti, paaiškinti mums komisijos poziciją. Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, jums žodis suteikiamas. Merci, monsieur le président. Pone komisijos narė. žodis parlamento nariai. Na, dėl šio teksto mes dėrėjomės metus. Ir susitarėme su liberalų frakcija, tačiau paskutinę minutę pastebėjau, kad balsavimo sąrašas visai priešingas tam susitarimui, kurį mes pasiekėme. Visai nesniai man paaiškėjo, kad mūsų susitarimas su liberalų frakcija buvo sulaužytas į plenarinį posėdį susirinkome laikydamasi vieno susitarimo, bet paaiškėjo, kad jis sulaužytas ir ponas Ferkas, leiskite man kalbėti. Socialistų frakcija. Socialistų frakcija ir ponas Ferkas siūlo, kad komisija peržiūrėtų savo pasiūlymą. Tačiau Noriu Jums priminti, ponas Ferkas, kad jau metus diskutuojame apie šį klausimą ir Jūs siūlote įvairius dalykus, tačiau jie neįtraukiami. Kur prasmėje mes niekada nesustarsime, nei per metus, nei per dešimtmetį. Mes išnaudojame visas galimybės ir jūs nesugebėjote su nieko susitarti, taigi nematau prasmės tęsti, teikti pasiūlymus reikėtų siekti pažangos. Tiesiog gėda, kad jūs prieštaraujate tam, kad imigrantai atvyktų į ES teritoriją. Socialistų frakcija atsisako suteikti tiems migrantams vienodas teisės, taip kaip ir ES darbuotojams. Ir tai tikra gėda. Dejen de Dejen de ulular un momento y vamos a aplicar el reglamento. Prašau nustoti šaukti. Taikysime taisyklės. Komisija dabar turi mums pasakyti, ar ji teiks dar savo pasiūlymą ar ne. Taigi, suteikite galimybę komisijos nariai be objektyvių faktų mums dar ir pasakyti, ar komisija ir toliau liks prie savo pasiūlymo ar ne. Pirmininkė, turbūt e, nekaltinsite manęs po šios nevisiškai iškios diskusijos, jeigu aš šios diskusijos rezultatus pristatysiu Briuselėje, pristatysiu komisijos narių kolegijai ir tada komisija po savo diskusijų jūs informuos apie sprendimą. Bueno, por, por consiguiente, por consiguiente, la komisija. Vadinasi, komisijos narė mums aiškiai pasakė vieną dalyką, kad neatsimamas pasiūlymas bent šiuo metu. Žiūrėsime, kaip klostysi situacija toliau. Komisija kol kas dar neatsima visiškai savo pasiūlymo. Dabar pereiname prie ponios Jimenez Peseril ir pono Romero pranešimo dėl Europos apsaugos orderio. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo, pakeisto komisijos pasiūlymo. Balsuojame. Pone Jimenez Peselį, prašom. Aš prašiau žodžio. kad dar kartą galėčiau visiems priminti, koks svarbus yra šios dienos balsavimas, kad aiški žinia būtų pasiūsta tarybai ir toms e, valstybėms narėms, kurios dar neįvedė Europos apsaugos orderio. Manau, kad tai yra labai svarbu, e, galvojant apie apsaugą aukų ir ne tik e, moteriams ir vaikams, kurie tapo teroristinių uh, um, atakų ar, ar prekybos um, aukomis um, plačiaja prasme. Tai yra labai svarbu. Puiku. Kolegė Romero, jūs taip pat prašote žodžio. žodžio. Taip, aš esu bendra pranešėja ir man svarbu būtų, kad um, valstybių narių atsakingi ministrai suvoktų, jog reikia apsaugoti um, moterų ypatingai e, e, teisės ir noriu priminti toms vyriausybėms, kurios dar nepasirašė atitinkamos e, tvarkos ir jos neįvedė tą padaryti. Išklausėme pranešėjų, balsavome dėl pakeitimo ir dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. Kas už prieš susilaikė priimta. Ir dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas, varda, balsavimas pradedamas. Se cierra votación y... Balsavimas baigtas. Ryškia persvara priimta. Sveikinimai abiems pranešėjams. Dabar pereiname prie ponios Bauer ir ponios Het pranešimo dėl prekybos žmonėmis. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Ir dabar balsuojame dėl pirminio ketvirtos straipsnio pirmos dalies teksto. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar trečiasis pakeitimas. Kas už? Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Ir dabar Balsuojame dėl viso pakeisto pasiūlymo. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Teisėkuros rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta nemaža balsų persvara. Dabar balsuojame dėl ponios Grisbek praneš rekomendacijos ES ir Gruzijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos. Nebuvo pateikta jokių pakeitimų pasiūlymų, taigi pereiname prie balsavimo dėl teisėkuros rezoliucijos projekto, kas už prieš susilaikė priimta. Ir dabar Pono Luan pranešimas - ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Šeši. Šeštas punktas, pradinis balsavimas, balsavimas baigtas. Priimta toliau 20 punktas, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Ir dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projekto vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta didžia balsų dauguma. Ponas Amelio. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėtojas buvo nutrauktas. Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, yo te he visto. Te he visto, te he visto. De, de materia de tu. las explicaciones de voto. Dabar pereiname prie pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų. Pirmiausia, dėl Moraš pranešimo ponas Kostela. Tela no está,